mokymo generalinio direktorato atstovui, komisijos generalinio direktorato atstovui. Jis sutiko atvykti, bet kita vertus dėja, kad kito generalinio direktorato atstovų, kurie tiesiogiai kūruoja žmogaus teisės, nėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esam čia, kadangi klausimas mums rūpi komisija turės atsakyti į žodinį klausimą, kurį pateiks jūsų parlamentas. Klausimas būtent apie tai ir tai mums rūpi. Taip dabar komunikatas. Tai vėlgi žmogaus teisės e, yra kaip sąlyga mm, sudarant eksporto sutartis. Čia dabar buvo nemažai klausimų pateikta. Eksporto kontrolė yra viena priemonių Jeigu mes žinom, kad yra valstybė, kuri nesilaiko tam tikrų standartų, turim kitų priemonių, tokių kaip sankcijus pagal sutarties atitinkamą straipsnį ir turim iš tikrųjų nemažai priemonių. Dabar e, komisijos priekybos direktoratas, e, kai jis, e, jo išorės politika Šiame kontekste, aišku, mes atidžiai stebėsim jūsų diskusijas. Pirmininkė. Toliau. Dabar matau. Kitas e, svečias, kitas prelegentas, e, jungtinių e, JAF ambasadorius kalbės e, vėlgi Šiaurės Korejos ir kitais klausimais.